Visiems, visiems dalyviams norėčiau, su visais dalyviais norėčiau šiandien pasisveikinti ir pasveikinti visus su lyčių lygybės savaitė. Taigi lab, laba diena visiems e, šiandien dalyvaujantiems posėdėje. Posėdės vyks ir rytoj. Pirmasis darbo atvarkės klausimas - darbo atvarkės tvirtinimas. Nėra pasiūlyta jokių pakeitimų. Taigi, e, to, jeigu ir nebus pasiūlyta jokių pakeitimų, galime laikyti darbo atvarkę patvirtintą. Dabar perėsime prie pirmininkės pranešimų ir aš čia norėčiau tarti kelis žodžius, kadangi minime, e, švenčiame lyčių lygybės savaitę. Ir aš norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad pirmasis FAM posėdis vyksiantis vyks dabar, būtent pirmas posėdis lyčių lygybės savaitę E, taip pat yra matyta daug kitų veiksmų, renginių, klausimų ir panašiai. Taigi, kaip jūs žinote, savaitė, šią savaitę vyks įvairūs renginiai, kuriuose dalyvaus įvairiaus komitetai. Ir jūs gavote taip pat e, informacijos apie tai, kad tie komitetai, kurie nėra įtraukti, tą padarys lapkričio mėnesį, nes, kaip žinia, pavyzdžiui, biudžeto komitetas buvo labai užsiemęs pastaruoju momentu, pastaruoju metu, kitais klausimais. Na, o dauguma renginių yra taip pat kartu rengiami, dalyvaujant ir kitiems komitetams, e, tai bus ir šiandieną. Taigi, perindama prie kito darbo tvarkės klausimo, aš taip pat norėčiau ir aš manau, kad čia labai tikrai tinkamas momentas, kadangi kalbame apie lyčių lygybės savaitės renginius, norėčiau trumpą pareiškimą padaryti po e, Lenkijos konstitucinio teismo sprendimo, kuris buvo priimtas spalio 22 dieną. E, kur buvo nuspręsta, kad įstatymas, kuris leidžia kuris nusprendė, kad įstatymas, kuris leidžia atlikti abortą dėl vaisiaus išsigimimo, yra nekonstitucinis. Tai yra iš tiesų labai didžiulis žingsnis atgal ir aš smerkiu tokį sprendimą, kurį priemė taip vadinamasis konstitucinis Lenkijos teismas. Draudžiami yra saugus abortai, ne abortai apskritai ir priklausys nuo moterų tikrai ekonominės padėties, ar jos galės išvykti į kitą šalį pasidaryti abortą, ar tą darys nesaugiai rizikuodamos savo gyvybę. Toks draudimas reiškia, kad yra aukojamos Lenkų, aukojama Lenkų moterų sveikata e, tokio baisiaus labui, baisiaus, kuris tikriausiai neišgyvens E, po gimimo, ar išgyvens tik kelias minutės. Ir taip pat norėčiau pasmerkti nepateisinamą policijos smurtą, kuris buvo panaudotas šį savaitgalį prieš protestuotojas, protestuotojus, kurie bandė apginti moterų teisės. Taigi aš tikrai norėčiau, kad visi palaikytumėme Lenkų moteris ir imtumėmės veiksmų, kadangi neturime šiandien laiko surenkti reikiamas diskusijas šiuo klausimu. Aš susisieksiu su FAM koordinatoriais per ateinančias valandas ir mes kartu nuspręsime, kaip būtų galima imtis veiksmų šiuo klausimu. Thank you Taigi ir padarysime tą, kuo galima greičiau. Dabar pereikime prie darbo atvarkės. Dar norėčiau paskelbti, kad dabar diskusijos nevyks šiuo klausimu. Dėl to tie, kurie kelia rankas dabar pasisakymams, turėtų pasakyti, pagal kokį darbo tvarkos taisyklių straipsnėje nori pasisakyti, nes diskusijoms laiko dabar neturime, turime balsuoti ir taip pat turime išrinkti vicepirmininką. Taigi diskusijos dabar šio klausimo nėra numatytos. Kaip sakiau, diskusijos įvyks vėliau, mes susisieksime su koordinatoriais iškart po šio posėdžio ir nuspręsime, kada tos diskusijos įvyks. Taigi dabar suteiksiu žodį tiems dviems, kurie iškėlė rankas, bet labai prašau paminėkite, pagal kokį straipsnį pasisakote, priešingą atveju turėsiu jūs nutraukti. Ir pirmiausia, ponė Dėlė Pyza, prašau. Buenas tardes. Sveiki, norėčiau pasakyti, kad ponia Regner išnaudoja savo kaip pirmininkės poziciją, kad pakomentuotų valstybių narių teismų sprendimus. Taip užsipuolami ES e, suverenumo principai bei valdžių atskirimo principo nesilaikoma, kaip kad yra įprasta demokratinėse sistemose. Šiaip aš nepritariu tam. Elis. Elis Kinkė, prašau. Ačiū. Aš paprašiau žodžio dėl trečio darbo atvarkės klausimo, bet dar šalia to norėčiau pridurti tik tai, kad visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Labai ačiū už tai, kad taip trumpai viską išdėstėte. Taigi, periname prie trečio darbo atvarkės klausimo kaip Elis ir sakėte, jūs dabar pagal trečiąjį punktą rinksime antrąjį vicepirmininką. Taigi procedūra yra štai kokia. Aš tikrai labai griežtai laikysiuos tos procedūros. Pirmiausia, prieš perinant prie antrojo vicepirmininko rinkimų, aš paskelbsiu pakaitinių narių pavardas, tų, kurie dalyvaus balsavimuose ir norėčiau pabrėžti, kad jeigu įvyks kažkoks pokytis, pakeitimas, politinės frakcijos privalo informuoti pirmininkę dabar. Aš gavau informacijos, mane informavo, kad Renew frakcijoje Karen Melchior, jai vietoj jos Ratka Maksova balsuos. Ar būtų kitų pakeitimų, kurios, apie kuriuos norite pranešti man dabar? Nematau jokių nori, e, pakeitimų. Taigi dabar aš dar patikrinsiu, ar turime kvorumą balsavimui. Turi būti ketvirtadalis narių, devyni parlamentarai. Dar norėčiau maloniai jūsų paprašyti. Tie, kurie dalyvauja nuotoliniu būdu, kitų dalyvių, paspausti mygtukus, dalyvavimo mygtukus. Matau, kad palaipsniui atsiranda. Taip, dabar skaičiuoju, taip, tikrai devyni, devyni yra, turime kvorumą, daugiau kaip devyni kvorumas yra, taigi tenkiname šį procedūrinį reikalavimą rinkimams ir dabar norėčiau pakviesti nominuoti kandidatus antro vicepirmininko postui užimti ir kadangi jau pakelėte ranką jūs anksčiau, Elis iš žaliųjų frakcijos, tai dabar dar kartą žodis jums. Prašau, Elis Kunkė. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi galėdama nominuoti naująją kolegę iš e, Žaliųjų Silviją Spurek kaip kandidatę antro vicepirmininko postui užimti FAM komitete. Tokia būtų mūsų nominuota kandidatu, kandidatūra. Dėkoju. Ačiū. Kągi. Minutėlė, aš pažvelgsiu, kas dar prašo žodžio. Kągi, yra dar du nariai, kurie paprašė žodžio. Prieš suteikdama jiems žodį, dar norėčiau pasakyti, kad dabar mes kviečiame nominuoti kandidatus į antrą vicepirmininko postą užimti. Taigi aš klausiu, prašau tų, kurie kelia rankas ir prašo žodžio, turėti omenyje, kad dabar mes būtent suteikėme galimybę pasakyti dėl nominacijų. Matau, ponia Pereira nori pasisakyti, prašau. Desculpa, eu não queria falar, eu só levantei a mão para sinalizar que estava presente para votar para o quórum dos votos. Desculpem. Pirmininkė, tiesiog norėjau, kad mane priskaičiuomėte priskaičiuotumėte prie dalyvaujančiųjų kvorumui. Taip, dėkoju, sako pirmininkė. Matau dar vieną narį keliantį e, ranką - Eugenija Rodrygės. Rodrygės, you have the floor. Pane Rodrygės, prašau kalbėti. So I see, is there Madame Rodriguez? Pane Rodriguez, ar jūs norite pasisakyti dėl kandidatų į antrojo vicepirmininko postą nominavimą, ar norite kalbėti kitą temą? Nematau jūsų sistemoje. Tikriausiai kalbėsite kitų darbo tarkės punktų. Nebematau kolegės, kad jį keltų ranką ir prašytų žodžio. Turime vieną kandidatą kurį teikia žaliųjų frakcija. Pone, pone Silvija Špūrek. Silvija, ar sutinkate būti nominuota? Prašau, ponė Špūrek, žodis jums. Jo, ji nėra prisijungusi, jos nėra čia. Ji nėra prisijungusi. I just, just check, uh, Patikrinsime e, turime išsiaiškinti, nes kitaip turėsime atidėti rinkimus. Uh, dear members, I just ask you for Gerbiami nariai, mums reikalinga trumpa pertrauka. Turime išsiaiškinti, ar kolegė dalyvauja posėdėje ar ne. Labai trumpa pertrauka ir paskui tęsime darbą. Um, I just would like to inform you, members. Noriu informuoti narius, kad Silvija Špurek buvo prisijungusi ir dabar ryšys prarastas. Ji nebeprisijungusi bandome išsiaiškinti, ar yra techninių kliučių, todėl reikalinga trumpa pertrauka. So, uh, dear members, it seems. Uh... Gerbiami nariai, iškilo techninė problema. Silvija Špurek buvo prisijungusi, kaip jau sakiau, ir e, ryšys dingo. Todėl stūlau štai kaip daryti. Sustabdyti rinkimų procedūrą dabar kelioms minutėms, kad pabandytume už atnaujinti ryšį su ją ir pradėti nuotolinio balsavimo procedūrą dabar. Ir paskui e, pabandyti e, grįžti prie to klausimo ir užbaigti rinkimus. Taigi, tuo informuoju Jūs, kad antrojo vicepirmininko rinkimų procedūra sustabdoma kol kas ir dabar prasidės nuotolinis balsavimas dėl pakeitimų. Balsavimas prasidės dabar 14 val. 5 minutės. Balsavimas prasidės 14 val. 10 minučių ir truks iki 15, 15 val. 40 minučių. Visi nariai dalyvaujantis balsavime arba esantis saulėje, salėje nieko nėra išskyrus mane, visi dalyvauja nuotoliniu būdu ir balsuosime elektroniniu paštu atsispausdinę balsavimo biuletenius. Su balsavimo procedūra esate gerai susipažinę. Balsuosime dėl ketvirto punkto stipri Europa už socialinę Europą už e, pokyčius. Pone Višnievska iš akart e, pranešėja. Toliau. E, E, lyčių aspektų grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir po krizinių laikotarpių pranešė Francis Fitzgerald. Šeštas punktas - lyčių lygybės strategija pranešė Marijam Neuchil iš Sotsdemų ir septintas - sanglaudos politikos lyčių aspektas - nuomonės referentė Lena Dupont. nariai, kurie balsau, balsuoja, gauna e, informaciją su balsavimo sąrašu e, elektroniniu paštu. Dabar patikrinsime balsuojančių narių kvorumą. Todėl pasu, prašau visų paspausti mygtuką e, raise hand, prašau žodžio, kad galėtume e, pradėti balsavimo procedūrą. Ką tik e, sekretoriatas man pasakė, kad kvorumas yra. Ir todėl, kaip jau sakiau, dabar prasidės balsavimas. Nuo 14 valandos 10 minučių iki 15.40. Rezultatus balsavimo gausite elektroniniu paštu, o ketvirto punkto e, aptarimas bus rytoj, o penkto, šešto ir septinto punktų galutinis e, Balsavimas vyks kitame mūsų posėdėje, nes balsavimo sąrašas yra ilgas. Taigi, prasideda balsavimas ir dabar bandome grįžti prie trečiojo darbo trakės punkto ir bandyti iš naujo išsiaiškinti, ar ponė Špūrek prisijungė. Nes būtina gauti jos pritarimą. Taigi žodis Silvijai Špūrek. Atrodo, kad viskas veikia. Silvija, prašau, ar sutinkate būti nominuota kandidate? Spurek, you have the floor. Can you press the speak button? Pane Spurek, žodis jums, ar galite paspausti mygtuką? Prašau žodžio. Atsiprašau, e, mygtuką floor. Silvija Špurek, please, do you consent to nominate? Silvija, š... Silvija Špurek, ar sutinkate būti nominuota į antrosios vicepirmininkės postą? Uh, Silvija Špurek is connected. Silvija Špurek yra prisijungusi. Ji parašė e, ekrane, kad ji sutinka būti nominuojama antrąją vicepirmininkė. Nufotografuosime tą tekstą ir įtrauksime į posėdžio protokolą. Taip būsime e, tenkinę visus reikalavimus keliamus antrojo vicepirmininko rinkimams. ir dabar sutinkame e, jos nominavimui. Ne, sako pirmininkė, bet turime išsiaiškinti kai ką. Visų pirma, ar Silvija Škūrė yra visą teisę komiteto narė. Taip pat ji e, pateikė, užpildė finansinių interesų deklaraciją bei pateikė deklaraciją dėl e, tinkamo elgesio kodekso. Bei kitas svarbus punktas, kuris ypač aktualus mūsų komitetui, užtikrinti, kad įvairovė būtų užtikrinta e, komiteto biuro e, sudėtyje. Mm, komiteto biure negali būti vien tik vyrai arba moteris ir visi vicepirmininkai turi, negali būti iš tos pačios valstybės narės. Gavau informacijos, ką tik tai, kad, kad pora narių nori kalbėti. Suteiksiu žodį. Pone Anderson. Ir paskui pone Rodrygės ir Karen Melchior. Suteiksime žodį. Kaip suprantate, renkant vicepirmininką nuotoliniu būdu darbas vyksta sudėtingiau nei tuo atveju, kai nariai dalyvauja posėdėje fiziškai. Taigi, Kristina Anderson. Aš nepritariu rinkimams šiandienos posėdėje, negalime tiksliai žinoti kai balsuojama, nežinome, ar tikrųjų, aš iš tikrųjų yra ponė Špurek ten kažkur, ar ji rašo į e, tą svetainę. Aš nenoriu renkti tokiu būdu, fiziškai nedalyvaujant posėdžių salėje. Aš prieštarauju. Aš atsižvelgiau į tai, ką jūs pasakėte, išgirdau jūs toliau Eugeniją. Eugenija Rodrygės. Žodis Eugenijai Rodrygės, prašau. Connection is not very good. Uh, Ryšys prastas. Okay, she is not anymore there, then Karin Melchior. Jos nebėra. Todėl Tuomet žodis Karin Melchior. Wanted... Ačiū. Aš norėjau išsiaiškinti, kad į ponios Anderson prieštaravimą būtų atsižvelgta ir aptarta. Aš neprieštarauju vicepirmininko rinkimams šiandien, bet aš suprantu ponios Anderson išreikštą susirūpinimą dėl e, rinkimų metu iškilusių techninių kliučių. Pirmininkė, ačiū. Eugenija Rodrygės, kal... spauskite mygtuką kalbėti tik tai tuo met, kai norite kalbėti. Ir dabar žodis jums, prašau. So nobody is speaking. Uh, I don't see any... Niekas nekalba. Nematau daugiau prašančių žodžio ekrane. Atsižvelgiu tai, ką sakė e, ponė Anderson ir ponė Melchior. Padarysime štai kaip. Pagal darbo tarkos taisyklės viskas yra gerai. Bet aš nenoriu, kad vicepirmininkės rinkimai vyktų tiesiog pritarimų dabar, nes aš rimtai atsižvelgiu į tai, kas buvo išsakyta. E, Silvija Škureks sutikimą gavome raštu, elektroniniu paštu, bet jos nematome. Viskas vyksta per nuotolį, tai reiškia, kad e, narių salėje nėra. Manau, kad taip ir ateityje dar kurį laiką taip bus. Žinote, kas dabar vyksta parlamente. Todėl bent jau tie nariai, kurie nominuoti kurie yra nominuojami, turėtume juos matyti ekrane. Taigi aš atsižvelgiu išsakytą susirūpinimą todėl ir siūlau nebalsuoti pritarimu dabar, o atidėti balsavimą iki rytojaus. Ne, negalėsime rytoj to pratesti. Turime atidėti rinkimus iki lapkričio 9. Į viską, E, atsižvelgėme. Žalieji nominavo Silviją Špūrek. Mes atlikome visas numatytas procedūras, tačiau rinkimai pritarimo būdu nevyks dabar, nes Silvija Špūrek e, ne, jos nėra net ekrane, jos nematome, nors ji davė savo sutikimą Aš rimtai atsižvelgiu dviejų narių išsakytus komentarus. Todėl antrojo vicepirmininko rinkimai dabar nevyks. Jie vyks lapkričio 9-ąją kitame mūsų komiteto posėdėje. That, think... Apgailestauju dėl to, bet kągi, tai yra ypatinga situacija dėl COVID-19 ir turime sutikti su tuo, kad reikalinga tinkama procedūra pagal darbo tvarkos taisyklės ir užtikrinant demokratišką visų dalyvavimą. Dabar periname prie aštunto darbo tvarkės klausimo, tai yra moterių dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje ir skaitmeninio lyčių atotrukio mažinimas. Poje Karvalijoje iš APP yra pranešėja, prašom Marija, žodis jums. Good morning, I will speak in Portuguese. Labą dieną, kalbėsiu portugališkai. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu padėkoti visiems už daugiau kaip 200 pakeitimų, kuriuos gavau. Norėčiau kalbėti apie moterų įtraukti skaitmeninę technologijų erdvę. Diskusijos iš labai svarbios, taip pažiūrėjau to, kad pastaruoju metu skaitmenės technologijos prasiskverbė labai stipriai į mūsų gyvenimus, jos vadina labai svarbu vaidmenį, o moteris negali mm, likti nuo šalyje. Ir e, dėl išliekančių e, senųjų diskriminavimo formų. Todėl pranešime šią temą e, patikta nemažai pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos būtent dėl šio aspekto. E, tikslas yra sustiprinti moterų dalyvavimą skaitmeninėje erdvėje, užtikrinti kovą su stereotipais e, toje erdvėje su smurtu. Taip pat norime įtraukti moteris į e, ryšių, kom, ryšių ir komunikacijos stipri plačiau. Norime, kad jos išpasinaudotų įvairiomis mm, politinėmis galimybėmis, taip pat, kad būtų užtikrintas pilietinis moterų dalyvavimas per priemonę šioje erdvėje. Rytoj e, posėdėje svarstysime 30 parengtų kompromisinių pasiūlymų ir norėčiau šią progą padėkoti kolegoms už pasiūlymus, už dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą šį rytą. Ačiū visoms. Oh, uh, thank you very much. Uh... Labai ačiū. Marija Manuel, prašom. Thank you, thank you, Evelyn. Uh, uh... Ačiū, Evelyn. Kalbėsiu portugališkai. Noriu padėkoti vertėjams, kurie dirba uh, sudėtingomis sąlygomis, stengdamėsi padėti mums atlikti parlamentinį darbą. Norėčiau padėkoti už jūsų atvirumą ir lankstumą, taip pat už tai, kad e, sutikote įtraukti kai kuriuos pasiūlymus, ypač tuos, kuriuos teikia mano frakcija, socdemų frakcija. Taip pat e, teikiamuose kompromisiniuose pasiūlymuose ypač akcentuojama uh, būtinybę kovoti su diskriminacija, raginam, įmonės raginamos gerbti lyčių lygybę, pavyzdžiui, atlyginimų srityje bei skirstant e, atsakingus postus. Ir raginame komisiją pateikti iniciatyvas, kad e, būtų ištaisyta egzistuojanti neligybė ir disbalansas. Antra. Noriu pabrėžti, kad e, nuotolinis darbas niekaip nesumažina e, užduočių naštos moteriams, kuriams tenka ir slaugimo rūpybos našta. Todėl pranešime norime e, akcentuoti, kad moteriams, merginoms reikia suteikti visas skaitmeninės erdvės galimybės. Ir kad valstybėms narėms teikiama pagalba turi būti naudojama ir skaitmeniniam švietimui, e, kad būtų, kad pasiektume socialinio poveikio, užtikrinant moterų e, svarbesnį vaidmenį visuomenėje ir ypač Afrikos valstybėse. Ačiū, Karen Melchior. see Karen is not uh, connected. Karen panašu neprisijungusi. Aš prisijungusi, tik neišgirdau, kai man suteikėte žodį. Ačiū. Pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už didelį darbą dėl kompromisinių pakeitimų. Tikrai puikiai padirbėjome šešėlinių susitikime. Esu tikra, kad parengsime tikrai subalansuotus gerus kompromisinius pakeitimus dėl šio pranešimo ir turime spręsti lyčių stereotipų klausimą, galvojant apie skaitinę ekonomiką, apie tai, kad yra moteris nusturimas į užrybius visuomenės. Tikrai tikrai čia ne biologinis klausimas, o visuomenės klausimas. Biologijos mes, aišku, nepakeisime, bet mes galime pakeisti tai, kaip mes elgiamės vienas su kitu visuomenėje. Ir todėl yra labai svarbu, kad būtų mm, lyčių aspektų integravimo klausimas vertinamas e, per lyčių bendarbiavimo tarpusavio santykių klausimą reikia mm, įvertinti moterų e, kaimiškose vietovėse, moterų iš sudėtingesnės aplinkos situaciją, visą infrastruktūrą reikia spręsti. E, kalbant apie lyčių stereotipus visuomenė turi pasirūpinti, kad stereotipai lyčių netrukdytų visiems savo svajonės ir talentus e, įgyveninti ir panaudoti. Ir todėl reikia galvoti apie skaitmeninį veiksmų planą, apie geresnį profesinį mokymą, lavinimą, e, gebėjimų stiprinimą. Reikia lyčių komponentą įtraukti į visą ūkdymo turinį, ypač dėl tiksliųjų mokslo inžinierijos, ekonomikos. Mes turime kovoti kovoti su lyčių stereotipais, mes turime ir darbo rinkoje tą daryti ir, aišku, moteris turi būti labiau propaguojamos taip pat ir techniškose profesijose, vadinamose STEM, tai yra tiksliųjų mokslų, inžinierijos, matematikos srityse. Mes turime taip pat seksualinio priekabavimo e, klausimus spręsti, priekabavimo mokyklose, stereotipų, lyčių stereotipų e, visose srityse klausime. Tikrai, jei jeigu yra mm, vyrų dominuojamas pasaulis, tai jeigu tai sukuria toksišką aplinką ir moteris neturi galimybių to vienodai dalyvauti visose gyvenimo srityse, tai tai jau yra problema. Ir tuomet moteriams yra sudėtingiau susirasti tinkamą darbą, plėtoti savo karjerą, savo studijas ir taip toliau. Bet to reikia spręsti mm, smurto darbo vietoje apklausimą. Ir Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl smurto ir priekabėjimo darbo vietoje turi būti gyventa kaip galima greičiau, nes um, tas yra labai svarbu ir ypač galvojant ir apie um, technologijų ir ūkdymo klausim, mokymo klausimus, mm, mums reikia kad finansinėje srityje e, būtų daugiau lyčių lygybės, kad rizikos kapitalo teikėjai daugiau investuotų į moterų e, verslą, e, startuolius ir taip toliau. Reikia užtikrinti taip pat geresnę prieigą prie socialinės apsaugos sistemų moterims. Ir tas ypač pasakyta apie moteris verslininkės skaitmeninėse srityse, kad iš tikrųjų jos turėtų tinkamą galimybę gauti visą paramą, taip pat ir dėl vaikų priežiūros ir kitų kitose srityse. Reikia, kad valstybės narės gyvendintų e, e, e, rekomendacijas dėl moterų dalyvavimo visose sritis, skaitmininėse srityse. Toliau poveikis dėl lyčių lyties pagrindo smurto, reikia ypatingai galvoti apie kibernetinį saugumą ir mes norime, kad būtų ES direktyva dėl kovos su smurtu, e, lyties pagrindu, taip pat ir kibernetiniu smurtu ir neapykatos skatinimu kibernetinėje erdvėje prieš moteris, ypač kai eina kalba apie nusikaltimus prieš moteris interneto erdvėje, taip pat kai yra skatinama priekyba žmonėmis, tai yra įtin opios problemos. E, valstybės narės turi peržiūrėti savo baudžiamasios įstatymus. E, pavyzdžiui, Danijoje jau yra kriminalizuota, sakykime, e, vei, e, kriminalizuota veika, kuomet yra intimios nuotraukos internete dvėlės skelbiamos be sutikimo. Tai atitinkamai reikėtų panašių žingsnių ir kitose valstybėse narėse. Yes, not a good connection. Nėra ryšio. Next speaker come. Elis Kunkė tada, o vėliau sugrįšime prie mm, ponios Anderson. Thank you. Uh, I have just... Ačiū. Aš perėmiau šį darbą iš tada Renkė prieš metus jį pasi, iš, išėjo iš komiteto, bet vėliau jį grįž. Bet, bet kokiu atveju aš noriu padėkoti pranešėjai už tikrai labai svarbų darbą ir būtent mes, mm, FAM komitetas, turime sutelti dėmesį būtent į tokius klausimus. Tai tikrai labai svarbus darbas, trumpai būtų tiek. Ačiū ir už, trump, už tai, kad trumpai kalbėjote. Kristina Anderson, gal pamėginkime? The problem persists problema techninė išlieka dėl ryšio. Yeah. Tada EKR vardu Angelika Ana Madžianovska. Ji neprisijungusi. Sparčiai judame į priekį. Silvija Modik tada, jeigu ji prisijungusi. Neprisijungusi. So was... Ji irgi neprisijungusi, sako pirmininkė, kągi, labai greitai viskas vyksta, daugiau praž... žodžio prašymų neturime, baigiame šį darbo atverkės klausimą svarstyti ir periname prie kito iš karto darbo atverkės klausimo. Tai yra. Pone Dėlėpys dar pakėlė ranką, tik ką gavau informacijos. Muchas gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. E, technologijas vyrai ir moteris įsisavina skirtingai. E, daugeliu atveju e, jų interesai yra skirtingi. Moteris atveju skaitmenės technologijos yra labai svarbios, tai galimybė e, dalyvauti pasaulio raidoje ir jo jį suprasti ir moters didesnė įtrauktis į šį pasaulį bus sėkmingesnė, jeigu bus atsižvelgta į būtent šį aspektą. So, uh, now... Ačiū. Dabar jau tikrai baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir periname prie devinto darbo tvarkės klausimo - moterys ir skaitmeninimas. Tai yra mūsų klausimas.